kolegoms, kolegiams ir kolegoms, susijęs su šiomis deklaracijomis ir jų pakeitimais. Kalbant apie mm, šios sesijos darbo atvarkę, kol kas yra tik vienas pakeitimas. Ar jūs norite paklausti dėl darbo atvarkės? Jei ne, tuomet aš pirmiausia pateiksiu pakeitimą, o, o tada suteiksiu jums žodį. Taigi, ketvirtadienio darbo tvarkė frakcijos sutarė, kad antrųjų diskusijų dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Antroji tema turėtų skambėti taip - žmogaus teisų aktyvistų Zimbabvėje kalinimas. Tai yra vienintelis klausimas visoje darbo atvarkėje, kuris bus pakeistas. Ar yra norinčių pasisakyti? Jei ne, tuomet šiam pakeitimui pritarėme jūsų sutikimu. Dėl darbo tvarkos taisyklių ponia Alfano. Eh, grazie Presidente, io volevo cogliere l'occasione per ringraziare. Dėkui pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Jums ir Alde frakcijai. Sausio 8 dieną, taip pat 7 sausio parlamentas pripažino tai, kad e, pagerbs mano tėvo atminimą. Aš norėčiau padėkoti už tai. E, tai bus dviejų dienų paminėjimas, mes įtrauksime policiją, įtraukėme policiją, federalinio tyrimo biuro atstovai dalyvavo, e, minėjimuose. E, tai buvo atspindėta spaudoje ir tikiuosi, kad e, galės kolegos susipažinti su surinktais spaudos straipsniai, kurie buvo e, parašyti šią temą. Ačiū Jums, pirmininkė, ir ačiū visai Alde frakcijai. Ačiū, ponia Alfano. O dabar vyks bendros diskusijos apie atokiausių regionų žemės ūkį. Pranešėjai, e, ponas Papastamko.